So, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, sveiki gyvi. Dabar toliau kalbėsiu vengriškai, jeigu nepiksite, man bus šiek tiek lengviau. Taigi sveiki dar kartą susirinkę į popietinį posėdį. ne tik parlamento narius noriu pasveikinti, bet ir peticijų autorius ar jų atstovus, taip pat komisijos atstovus ar svečius. Pirmiausia, noriu atsiprašyti, nes aš pirmą kartą gyvenime pirmininkauju šio komiteto posėdžiui. Todėl Kai kuriais atvejais galiu nežinoti tam tikrų administracinių procedūrų ir tikiuosi, kad generalinis sekretorius man tuo metu padės. Popietinė posėdžio dalis prasidės nuo svarbaus darbo dokumento svarstymo. Šį dokumentą parengė ponia Uolis. tikriausiai žinote, kam skirtas tas, šis dokumentas, todėl aš paprašysiu ponę Volius, kuri yra pranešė šią temą, pateikti savo pastabas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu Jūs pradėjus pirmininkauti pirmą kartą mūsų posėdžiui. Kalbėsiu apie Stokholmo programą. Jeigu leisite, padalinsiu savo pasisakymą į tris dalis. Pirmiausia, pats procesas, kaip mūsų institucija yra su tuo susijusi, po to apie pačios programos kontekstą ir po to metodai, kuriais remiantis parengti darbo dokumentai. Taigi, pirmiausia, apie procesą. Parlamentas turi parengti savo nuomonę apie Stokholmo programą Tai yra Švedijos, pirmininkaujančio Švedijos ir komisijos programa. Ir tą nuomonę turime parengti gana greitai. Trys pagrindiniai dokument, e, komitetai rengia rezoliuciją. Šią temą tai yra Konstitucinių reikalų komitetas, Pilietinių laisvių komitetas ir Teisės reikalų komitetas. Mūsų komitetas taip pat dalyvauja, bet kaip nuomonė teikiantis komitetas tačiau turime užtikrinti, kad mūsų atliktas darbas, jo rezultatai patektų taip pat į tų kitų trijų komitetų rengiamą dokumentą. Vėliau pakalbėsiu apie grafiką, bet dabar galiu pasakyti, kad parengėme darbo dokumentą, kurį jūs turite. Kalbėdama apie kontekstą, galiu pasakyti štai ką. Stokholmo programa yra penkerių metų programa saugumo ir pilietinio teisingumo e, srityje. Jį tęs ankstesnės programas, e, ankstesnę Hagos programą, prieš tai buvusią Tamperės programą. Kas čia svarbiausia? Ir ko jais siekiama, ko ES siekia teisingumo ir saugumo srityje. Jeigu prisiminsime 99 metus, tuomet buvo aiškus noras teisingumo srityje padėti piliečiams e, kasdienėme gyvenime. Tačiau pagrindiniai dalykai po rugsėjo 11 dienos pasikeitė ir daugiau dėmesio skiriama saugumui ir kovai su terorizmu. Tačiau dabar atėjo metas, kai turime galimybę vėl subalansuoti savo mintis ir daugiau dėmesio skirti piliečiams, piliečių teisėms, jų kasdieniam gyvenimui. Ir jeigu pažvelgsime į Švedijos dokumentą ir į komisijos dokumentą, tai pamatysime, kad juose išdėstyti siekiai yra labai daug kur skirti e, piliečių teisėms, galimybėms piliečiams užtikrinti savo teisės per teismus. Taigi, šie dokumentai yra daugiau dėmesio skiriantis piliečiams. Galime pasakyti, kad taip ir buvo anksčiau, tačiau šį kartą aš iš tikrųjų jaučiu daugiau optimizmo, kad galima pasiekti pažangos. Piliečių teisės ir galimybių suteikimas piliečiams reikalauti, užtikrinti jų teisės yra labai svarbi šio komiteto darbo dalis. Ir rengdama nuomonę aš norėjau susikoncentruoti į šio komiteto darbą ir ten, tose srityse, kur esame gavę daug peticijų, kad tai atsispindėtų Stokholmo programos dokumentuose. Tai yra, mes norime pridėti tam tikros svorio tam poreikiui skirti dėmesio šiams rytims. Na ir darbo dokumente mes išryškiname kai kurias sritis. Tai yra piliečių galimybė naudotis laisvę, judėjimo laisvę. Komitete esame gavę daug peticijų šiuo klausimu. Nepilnamečio apsauga. Taip pat e, esame gavę peticijų. E, dalyvavimas demokratinėme sąjungos gyvenime taip pat yra įvairių problemų, tačiau aš Noriu pabrėžti, kad vienas dalykų, kuris bus susijęs su Lisabono sutartimi, tai yra Europos piliečių iniciatyva. Manau, kad tai taip pat reikia čia paminėti mūsų komiteto uh, dokumente. Taip pat klausimai yra susijęs su tarpusavio pripažinimu ir vizų politika. Yra daug klausimų, kur komitetas turi daug patirties nagrinėjant šias problemas, kurios kyla piliečiams. Taigi, Stokholmo programa, kad jį veiktų, turi taip pat įtraukti ir mūsų patirtį, sprendžiant būtent šių sričių klausimus. Žinoma, daugeliu šiuo problemu atveju reikia ne naujų teisės aktų, o geriau įgyvendinti jau esamus teisės aktus. Todėl išvadose ir rekomendacija mes aiškiai sakome, kad, kad didžiausia problemos dalis yra teisės aktų įgyvendinimas. Ir tai turi atsispindėti Stokholmo programoje tam, kad užtikrintume teisingą ir saugą Europą. Taigi, trumpai Tokia yra dokumentė išdėsta kryptis. Kaip sakiau pačioje pradžioje, mes patiriame tam tikrą spaudimą, kad mūsų komiteto balsas būtų išgirstas. Trys pagrindiniai komitetai rengia savo pranešimą. Ir ten data yra, galutinė data yra spalio 8 dieta. Ir pakeitimams galutinė data yra spalio 22 diena. Tačiau jei mūsų kolegos nori, e, būtų linkę patvirtinti šį dokumentą, tai prašyčiau patikėtimus teikti e, raštiškos procedūros metodu, kad jie atsispindėti rezoliucijoje. Taigi, trumpai tiek, tačiau dar kartą pakartosiu, kad šis komitetas turi daug patirties, kad galėtų padėti kurti Stokholmo programą. Ir tikiuosi, kad visą tai atsispindi šiame darbo dokumente. Köszönjük szépen az... Labai ačiū. Ačiū už esamo darbo apžvalgą. Žinoma, jis yra labai svarbus. Akivaizdu, kad šis dokumentas susijęs ir su tam tikrais prieštaravimais, su svarbiausiais 21 amžiaus iššūkiais, tai yra saugumas, teisingumas, kiek tai susijęs su terorizmu, organizuotų nusikalstamumu ir taip pat privatumo užtikrinimu. Dėl to šiame darbe dalyvauja keli komitetai, įskaitant ir pilietinių laisvų komitetą. Todėl ši programa pateikta taip pat ir jų svarstymui. Dabar noriu paprašyti Europos komisijos atstovus, ar jie norėtų pasisakyti. Pone Jaguzo. Ačiū. Aš taip pat noriu pasveikinti Jūs pradėjus pirmininkauti šiam komitetui. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Volis už parengtą pranešimą. Pranešimas yra labai, yra labai praktiškas, pagristas ir jis aiškiai parodo, kad komisija remia Stokholmo programą. Galbūt galėčiau pateikti bendros informacijos prieš pereinant prie ponios Volius pranešimo. Pirmiausia, kalbant apie programos patvirtinimą, dabar Švedija pradėjo konsultacijų procesą, kad galėtų parengti Europos vadovų tarybos išvadas, kurios bus patvirtintos gruodžio 10 dieną. Po to bus parengtas veiksmų planas, kuriame bus aiškiai išdėstyti vis veiksmai, kurių reikia imtis, kad būtų galima įgyvendinti Stokholmo programą. Be abejo, komisija pateiks pasiūlymus žiemą ir prisidės prie veiksmų plano rengimo. E, tas planas turės būti patvirtintas pirmininkaujant Ispanijai kitų metų birželio mėnesį. Taigi procesas tęsis ne vieną mėnesį ir Europos vadovų taryba yra nustačiusi ne vieną politinį tikslą. Na, o plane bus išdėstytos konkrečios priemonės, konkretūs veiksmai, e, už kurios bus atsakingos institucijos ir valstybės narės. Dabar dėl ponios Volis pranešimo. pranešimu mes aiškiai labai patenkinti, nes čia aiškiai yra išdėstę tai, ką mes norėjome pagerinti pačioje Stokholmo programoje. Vicepirmininkas Baro ne vieną kartą tai yra pakartojęs. Ir šiandien yra pats laikas atsižvelgiant į tai, kad laisvės teisingumo ir saugumo politika egzistuoja jau visą dešimtmetį, taigi pats laikas e, daugiausia dėmesio skirti piliečiams, nes būtent e, piliečius liečia, jų kasdienį gyvenimą liečia visa ši politika. Ir tai ponia Uolius aiškiai išdėsto. Kasdienėme gyvenime piliečiams kyla daugybė klausimų kurie yra susiję su laisvės, teisingumo ir saugumo politika. Na ir uh, e, Stalomo programoje aiškiai matomos tam tikros tendencijos. Na ir šios tendencijos atspindi ir šiame pranešime. Visų pirma, tai yra pabrėžiama mūsų politikos įgyvendinimo svarba. Teisėkuros darbo nuveikta daug per pastarosius dešimt metų. Turime pakankamą teisiną kurį, aišku, kuriuose srityse galima papildyti, tačiau svarbiausia dabar yra daug dėmesio skirti šių priemonių įgyvendinimui. Būtent tai komisija ir pradėjo daryti e, ir pradėjo daryti, skirama daugiau dėmesio ketvirtųjų metų 38 direktyvai ir taip pat nustatymą gairias, kad šią direktyvą būtų lengviau gyvendinti. Komisija daug darbo turi šioje srityje, nes pusė e, visų pažydimo procedūrų, kurios yra pradedamos, yra susijusios būtent su šia direktyva. Taigi čia e, reikia įdėti daug darbo, stebint ir gerinant įgyvendinimą, o be to dar reikia imtis ir lygiai grečių priemonių. Todėl malonu, kad šioje, šiame pranešime jūs kalbate apie tarpusavio pripažinimo klausimus. Ir apie šios klausimus turėsime ir ateityje dar galvoti, nes yra įvairių jautrių klausimų šioje srityje santykiuose tarp valstybių narių. Dar vienas dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, yra tai, kad e, ši politika, šis rytis turėtų būti susijusi ir su kitomis politikos sritimis. Kalbėjote apie nepilnamečio apsaugą. Tad savo komunikate komisija pabrėžė šios temos svarbą, apie tai, kad e, svarbu sukurti naują nepilnamečio apsaugos programą ir visa tai bus susiję su įvairiomis sritimis, kurios nepriklauso galbūt saugumo ir teisingumo politikai, bet yra glaudžiai susijusios. Ir atitinka tai, ką mes norime pasiekti. Kalbant bendriau, galiu pasakyti, kad komisijos komunikatas parengtas taip, kad būtų neutralus Lisabono sutarties atžvilgių. Tai yra, mes išdėstome tam tikrus tikslus, kurių bus, kurie bus pasiekti priklausomai nuo to, kokia bus Lisabono starties ateitis. Taigi, ar Lisabono sutvarkis bus patvirtinta, tai bus galimybė įgyvendinti įvairias priemonės. Taigi noriu padėkoti poniai Volis už parengtą pranešimą, noriu padėkoti parlamentui ir žinome, kad Švedija labai glaudžiai su jumis dirba rengdama saugumo programą ir dėkojame jums už tą indėlį. Labai ačiū, ponė Jaguzo, už jūsų pasisakymą. Dabar noriu paklausti, ar koordinatorė nori pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju poniai Volis už atliktą darbą. Tiesiog e, labai gaila, kad negavome vertimo į savo kalbas. E, na, jeigu kalbėsime apie tai, kad mūsų dėmesys turėtų būti skiriamas piliečiams, tai e, labai svarbi ir šio komiteto darbo dalis. Vienas klausimas, kuris yra labai subtilus, bent kiek tai yra susijęs su mano šalimi, tai yra civilinių santokų, tos pačios lyties e, žmonių santy, e, santokų klausimas ir tarpusavio pripažinimas. Šis klausimas yra labai jautrus, daug diskusijų vyksta mano šalyje, skaitant ir senatą. Taip, taip pat susiję ir su tos pačios lyties tėvystę ir todėl ES turėtų rasti sprendimą valstybėms narėms. Prancūzijoje šie klausimai, būtent paveldėjimo ir panašus klausimai, sprendžiami per PEC civilinę teisę. Ir, na, kol kas dėkoju už atliktą darbą, bet dar turėsime progos apie šį pranešimą padiskutuoti. Labai ačiū. Čia kalbama apie teisę į laisvės ir saugumą. Dabar aš žvelgiu į komiteto narius, nes galite dabar užduoti klausimų ir pasisakyti. Taigi,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 Well, shall... Neužlaikysiu kolegų per ilgai. Atrodo, kad komisija pritarė mūsų nuomoniai ir dėkoju komisijai už pasisakymą. Jeigu iš tikrųjų visi pritars, man atrodo, galėsime darbo dokumento pagrindų toliau dirbti. Atsiprašau, kad kol kas neparinkti vertimai į kitas kalbas, tačiau tikrai turėjome labai mažai laiko. Galbūt galėtume taikyti rašto, rašišką procedūrą, galbūt sekretariatas galėtų išdėstyti, kaip tai galėtų vykti. Sekretariatas dirba kartu su trimis atsakingais komitetais Libė teisės reikalų ir AFKO komitetais, kad galėtume suderinti mūsų indėlį su kitų komitetų darbų rengiant rezoliuciją, tačiau mes negalime rengti, svarstyti pakeitimų remiantis darbo dokumentų, kol nepamatysime rezoliucijos projekto. Jos dar nėra, bet kai jį tik tai bus, ji bus išdalinta visiems komiteto nariams. Kol kas siūloma turėti galvoje tai, kad mes renksime Strasbūrę spalio 19 dieną neįlinį posėdį, nors ten posėdį šaukiamas visai dėl kitų priežasčių, galbūt turėsime galimybę pakalbėti ir šiuo klausimu. Tačiau, kai tik tai bus parengta, rezoliu, parengtas rezoliucijos projektas, visi noriai ją gaus ir tuomet tuo pagrindu nuomonės pranešė, nuomonės rengėja galės pasikonsultuoti su įvairiomis frakcijomis ir pasitarti, ką reikėtų, kuo reikėtų papildyti rezoliuciją ir galbūt galėtų parengti šiek tiek pakeitimų, kad atsispindėtų įvairių frakcijų nuomonės. Tuomet e, grupių koordinatoriai galėtų tuos pakeitimus patvirtinti, būtent taip galėtume elgtis. E, kitaip, jeigu lauksime kito komiteto posėdžio lapkričio pradžioje, tai bus privelu. Taigi reikia pabandyti rasti subalansuotą, pragmatišką sprendimą, kuris leistų visoms politinėms frakcijams pasiūlyti savo pakeitimus, kad komitetas galėtų prisidėti prie rezoliucijos rengimo. Leidus poniai Volis, e, mes jau pasintėme darbo dokumentą toms tiems trims komitetams, kad jie žinotų, apie ką mes kalbame. Na, o kai dėl vertimų, tai kai tik tai jie bus parengti, jie bus visiems komiteto tikriesiams ir pagrindiniams nariams išsiuntinėti, kad jūs galėtumėte dirbti su šiais dokumentais savo gimtąją kalbą. Úgy hiszem, hogy akkor nincs más hátra, mint ismételten megköszönve a hozzá. Taigi, aš manau, kad galiu padėkoti dabar poniai Volis ir galime baigti diskusiją šiuo klausimu apie šį dokumentą. Ir tikiuosi, kad visi turės laiko susipažinti su dokumentu. Na, o tolesnis, tolesnis svarstymai vyks komitetuose ir kitose komitetuose ir frakcijos taip pat pagalvos apie savo nuomonės ir rekomendacijas ir vėliau jos pateiks. Dabar norėčiau pasiūlyti perėti prie tolesnių peticijų svarstymo. Na, visų pirma, aplinkos srityje. Pirmiausia, aptarsime 650 peticiją, kurią pateikė pilietis Billy Leonard iš Airijos. Ar, piliet, ar ponas Leonardas yra? Sveiki. Taigi noriu suteikti Jums žodį. Turite penkias minutės. Uh, please, Mr. Leonard. Uh, Dėkuoju, pirmininkė, aš taip pat norėčiau palinkėti Jums sėkmės uh, dirbančiame komi svarbiame komitete. Aš uh, dirbu uh, Kelerino uh, uh, grafystei Airijoje. Ir mano peticija yra susijusi su keturiais savartynais, e, kurie yra visai šalia mano namų. Aš patikiu Jums visą informaciją apie šios savartynus ir paaiškinau, dėl ko ES direktyvos yra svarbios ir kokiais atvejais nėra laikomasi e, jų reikalavimų. 2009 metais aš parengiau laišką, kur, kuris aš tikiuosi yra visiems jau išdalintas. Taigi aš tenksiu nesigilinti dabar į detalės. Aš kalbu apie keturis savartynus e, ir iš karto noriu pasakyti, kad tai nėra e, požiūris, kuris būtų pagrystas e, mano asmeniniais interesais. Vietos bendruomenės e, jau ilgą laiką kenčia nuo vieno didelio savartino, kuris e, veikia e, apil... apylinkėse. Taigi, aš nesakau, kad Šios bendruomenės atstovai nenori prisimti atsakomybės ir reikalauja, kad savartinai būtų iškelti kitur. Taip nėra. Savart... Savartinai yra šalia Kriengrong Road vietovės e, pažeidimų e, e, tvarkančios savartynus buvo padaryta labai daug pastaraisiais metais. Ir vieną kartą šis savartynas net buvo uždarytas. Buvęs šio savartyno savininkas pateko į kalėjimą ir buvęs valdytojas, savartino valdytojas tapo savartino savininku. Savartynas buvo iš naujo atidarytas 2006 metais. Vietos e, aplinkosaugos departamentas nusprendė, kad visiškai nereikia naujo savartyno. Du 2006 metais e, kadangi buvo nuspręsta, kad tam savartino e, veiklą atnaujinti nereikia jokio atskiro leidimo, buvo nuspręsta, kad ir, ir nereikia poveikio aplinkai įvertinimo. Ir toks sprendimas buvo priimtas remiantis 1978 e, e, metų standartais, pagal kurį nereikia tokio leidimo išduoti, jeigu savartino uh, pajėgumas nėra didesnės nei 200 tūkstančiai e, tonų per, me, per metus. Taigi įsivaizduokite, kad buvo remtasi 30 metų dokumentu. Savartino savininkas taip pat neseniai paprašė, kad būtų leista padidinti savartyną bei leisti jame saugoti įva, e, įvairiausių rūšių atlikas visuomenė pasipiktino, bet vėl buvo nespręsta, kad leidimo tokiai veiklai vykdyti savartinui nereikia. Ir dabar pagaliau buvo nuspręsta, kad šis sprendimas reikalingas. Taigi dėl to, kad visuomenė pasipriešino, buvo vietos valdžia nusprendė, kad toks leidimas reikalingas. Iš šių keturių savartinių tik tai du gavo leidimus. Vienas e, iš jų, e, vieno iš jų pajėgumas yra 60 tūkstančių tonų per metus, o kito kur kas didesnis. Ir tai bus didžiulis savartynas, kuris aptarnaus devynias savivaldybės. Septynės savivaldybės, atsiprašau. Daugybė klausimų yra susijęs su e, šiuo savartynu. Tai ir e, kelių tiesimas, ir e, papildoma struktūra, kuri be abejo pakenks ir augmenijai, ir augalijai. Visi šie klausimai yra svarbus. Kadangi iš savo patirties mes žinome, kad vietos aplinkosaugos departamentas ne visada dirba sąžiningai, mes nusprendėme, kad uh, būtina kreiptis į komisiją, kad būtų užtikrinta, kad taikomos yra ES direktyvos, sprendžiant šios savartino klausimus. Aš kalbėjausi su aplinkosaugos departamento ministru ir aš jo teirevausi, kaip konkrečiai jo departamentas taiko direktyvų reikalavimus. Savo atsakymę jis nepaminėjo nei vienos ES direktyvos. Kitaip tariant, ES numatyti kriterijai, standartai ir bendra dvasia nėra taikomi e, vertinant savarsino prašymus. Komisija pasakė, kad mes išsakėme savo susirūpinimą per anksti, tačiau mums taip neatrodo, kadangi šie prašymai šiuo metu yra svarstomi ir visiškai nebeturime laiko tam, kad galima būtų realiai vertinti šio e, projekto atitikimą ES e, direktyvoms. Ir todėl buvo parengta ši peticija ir mes būtume labai dėkingi, tai yra visi rinksendo apylinkės žmonės būtų dėkingi, jei ši peticija būtų toliau svarstoma. Labai aiškiai jūs išdėstėte savo argumentus. Taigi mums dabar būtų labai įdomu išgirsti Europos komisijos nuomonę. Todėl norėčiau suteikti žodį ponui patys, kuris atstovauja komisijai. Prašau, ponė. Dėkoju. Pirmininkė, aš esu ponas Dijas, ne ponas patys. Kadangi čia kalbame apie du teisės aktus. Vienas yra savartynų direktyva, o kita yra poveikio aplinkai įvertinimo direktyva. Aš kalbėsiu apie savartynų direktyvą, o mano kolega pakalbės apie e, antrą direktyvą. Savartynų e, direktyvos 1991-31 e, pirmasis priedas labai aiškiai išdėstau, ką reikės išvelgti, nustatant, kurioje vietoje galima kurti e, savartyną. Ir labai aiškiai pasakyta, kad uh, nustatant savarty, bu, uh, būsimą savartino vietą būtina atsižvelgti, kad jis nekeltų grėsmės aplinkai. Bet aš norėčiau paminėti dar vieną direktyvos e, straipsnį, septintai straipsnį, tai yra kreipimasis dėl leidimų. Suteikiant leidimą būtina atlikti įvertinimą, ar šis savartynas atitinka direktyvos 85.337 reikalavimus. Peticijos teikėjas, teikėjas minėjo šią direktyvą ir aš norėčiau jį, e, ją pakomentuoti. Kol kas iš gautos informacijos e, mes supratome, kad yra dar per anksti spręsti, ar buvo pažeistos savartino direktyvos nuostatos. Ar tai reikštų, kad e, peticijos autorius turėtų pateikti papildomos informacijos, kuri įrodytų, kad savartinas tvarkomas e, pažeidžiant šios direktyvos reikalavimus. Jeigu jūs turite konkrečios informacijos, jie būtų labai vertinga. Ir jei šio savartino tvarkymas ir, ir uh, valdymas pažeidžia šią direktyvą, tai be abejo mes imsimės veiksmų. Taigi, kaip aš minėjau, aš pakalbėjau apie savartinų direktyvą, o mano kolega dabar pakalbės apie poveikio aplinkai vertinimų direktyvą. Dėkoju. Kalbėdamas apie direktyvą 85337 bendro poveikio aplinkai įvertinimas yra dalykas, kuris kelia susirūpinimą peticijos autoriui. Į bendrą žalą būtina atsižvelgti tuomet, kai būtina atlikti poveikio aplinkai įvertinimą. mes žinome, kad 2009 m. kovo mėnesį buvo pateiktas prašymas e, leisti savartinui veikti ir pagal kurį būtina atlikti poveikio aplinkai įvertinimą. Ir mes tikimės, kad tai tinkamai bus padaryta. Kalbėdamas apie kitus projektus, galiu pasakyti, kad bent jau mūsų žiniomis dėl kitų e, peticijos autorius minėtų savartinų kol kas nėra pateikta jokių prašymų. Ir kai jie bus pateikti tuomet Airijos valdžia, taip pat nuspręs, jog būtina atlikti poveikį aplinkai įvertinimą. Taigi šiuo metu komisijos e, nuomonė labai sunku yra teikti, kad e, pažįstos direktyvų nuostatos. Ir e, peticijos teikėjas gali pateikti mums papildomos informacijos kuri, pažiūrėjau, rodytų, kad e, nereikalaujama atlikti kokį nors vieno savartino poveikio aplinkai įvertinimo. Ir tuomet komisija toliau svarstys šį klausimą. Köszönjük szépen az Európai Bizottság munkatársainak. Dėkoju. Dėkojame Europos komisijos atstovams už jų atsakymą ir lankstumą. Iš to, ką pasakė komisijos atstovai, atrodytų, kad komisijos e, nuomonė skiriasi nuo peticijos teikėjo pozicijos. Ir taip pat mes supratome, kad dar galima svarstyti toliau šį klausimą, kad dar galima pateikti papildomos informacijos. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Pane Dubrum. Ačiū pirminkė. Aš taip pat manau, kad būtų svarbu gauti papildomos informacijos. Šį rytą, kai svarstėme kitas direktyvas ir kalbėjome apie poveikio aplinkai vertinimą. Aš kalbu apie tai, kai mes kalbėjome apie natūralių buveinių direktyvos reikalavimus. Buvo pasakyta, kad būtina atsižvelgti į bendrą poveikį aplinkai. Bet jau kalbėjome ir apie tai, kad valstybės narės dažniausiai prioritetą teikia ekonominiam, ekonominiams aspektams ir visiškai pamiršta apie aplinkosaugos reikalavimus. Kadangi sprendimas dėl kai kurių iš savartynų dar nėra priimtas, uh, mūsų komitetas privalo toliau stebėti padėtį. Be abejo, norėtume, kad komisija gautų iš vietos valdžios mm, jai reikalingos informacijos ir mums būtų įdomu sužinoti, ką vietos valdžia mano apie šios projektus. Keli savartinai jau veikia. Ir komisija paprašė, kad būtų pateikta informacija apie šios savartinus. Būtų gerai, jei ponas Leonard galėtų mums paaiškinti. Tie savartinai, kurie, nuo kurių kenčia uh, vietos gyventojai, dabar veikia. Ir ar iš tikrųjų vietos valdžia leido uh, atnaujinti jų veiklą, po to, kai jie buvo nu, kuriam laiku uždaryti, neatlikus poveikio aplinkai vertinimo. Nėra ko stebėtis, kad vietos valdžia pakeitė savo sprendimą likus vienai dienai iki mūsų komiteto posėdžio. Jie dabar pasakė, kad um, ištirs leidimo suteikimo procedūrą, tačiau vis dėlto niekas nesikeičia ir poveikio e, aplinkai vertinimas nebus aplink, atliktas. Nebus ištirta, ar um, kodėl buvo leista įsteigti savartynus, juos atidaryti, neatlikus poveikio aplinkai vertinimo. Galbūt čia reikėtų atsižvelgti į teritorijos statusą. Aš kalbėjau su pačiais gyventojais. Ir šioje apylinkė įsikūrė ir daug mokyklų, ir mm, gyvenamųjų namų, ir daug kas skundžiasi, pavyzdžiui, nuo įvairių infekcijų, kurios susijusios būtent su savartynų veikla. Reikia suvokti, kad ši bendruomenė keletą kartų skundėsi dėl bendro savartynų poveikio jiems, tačiau į jų skundus nebuvo sureaguota. Panas Lenartas kalbėjo apie tai, kad reikėtų sulaukti tam tikro kiekio paraiškų ir tik tada galima daryti bendrą poveikio vertinimą. Tačiau aš šiuo atveju nemanau, kad turėtume laikytis būtent tos taisyklės. Ačiū labai. Manau, kad e, būtų protinga suteikti žodį ir kitiems norintiems užduoti klausimus komisijai, o tada komisijos atstovus um, leisime atsakyti. Ponas Taboda. Aš manau, kad kolegė palėtė svarbes temas ir pats norėčiau paklausti vieno dalyko. Jei um, atliekų deginimo direktyva ir kitos direktyvos turėtų būti taikomos Kitaip tariant, mano klausimas, ar tos direktyvos yra įgyvendinamos tinkamai, ar e, laikomasi jų reikalavimų. Jei yra priimta viena ar kita direktyva, tai toks veiklos modelis, kaip mes išgirdome, apskritai nebūtų um, toleruotinas ar įmanomas. Pone pirmininkė, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad mes sulaukėme labai daug panašių peticijų. Dažnai šios peticijos susijusios su padaryta žala gamtai ir turiu pasakyti, kad komisija čia irgi turi savo atsakomybę. Gal galėtume atlikti išsamesnius tyrimus ir e, nustatyti, ar nereikėtų, pavyzdžiui, numatyti kompensacinio mechanizmo. Nustatyta, kad padaryta žala gamtai, tačiau jei yra rengiamas projektas, yra numatytos tam tikros investicijos, reikėtų ir ištirti poveikį aplinkai. Tai yra akivaizdu. Jei projektai planuojami plėtoti tokiose teritorijose, kurios yra saugojamos ir jei ir tokių projektų atveju yra išduodami leidimai statyboms ar projektų plėtrai, tai gal vis dėlto kompetentingos institucijos nesima visų galimų žingsnių ir kitą vertus turėtume užduoti klausimą savo. Ar komisija imasi visų galimų žingsnių, norėdama užkirsti žalą aplinkai? Mes esame peticijų komitetas ir aš, aš visiškai pritariu ponios Debrun mintims turime labai akilai stebėti situaciją. Érteni vélem. Ačiū labai. Aš supratau jūsų argumentaciją, jūs visiškai teisūs. Tiesa, aš negaliu čia daryti jokių išvadų. Žvelgiu į sekretariato vadovą ir noriu paklausti, ar komitetas turi pakankamą kompetenciją peržiūrėti direktyvą ir galbūt daryti tam tikrus pakeitimus. Kaip ponas Tabaidis minėjo, mes panagrinėjome savartynų situaciją nusprendėme apsilankyti kai kuriuose atliekų deginimo įrenginiuose ir savartynuose. Ir praeitįje buvo taip, kad tai beje minima ir mūsų vizitų išvadose. Dažnai Atstumas tarp savartino ar atliekų deginimo įrenginio ir vienos ar kitos bendruomenės nėra tiksliai įvardyjamas, neaišku, koks atstumas tarp mano įvardintų objektų yra. Taigi tuomet sunku ir nustatyti, koks poveikis aplinkai. Ir aš manau, kad tiek komitetui, tiek sekretariatui būtų protinga įsigilinti į e, šios peticijos e, aplinkybės. Galbūt galėtume užduoti e, klausimų vietos valdžiai, kad gautume pakankamai informacijos. Komitetas turėtų nuspręsti, kokio vertinimo, dėl, kaip jis turėtų vertinti peticijos reikalą. Pirmininkė kalba be mikrofono. Elnézést. Igen, ezt én is föl is írtam magamnak, csak gondoltam. Aš pasižymėjau, kad komitetas planuoja kreiptis į Šiaurės Airijos kompetentingas institucijas ir e, su prašymu, kad jos pateiktų savo poziciją. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti dėl šios peticijos? Jei ne, noriu suteikti žodį komisijos atstovui. Jis galės atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Dėl ponios Debrun klausimo ir poveikio vertinimo, ar jis reikalingas, pagal poveikio aplinkai direktyvos pirmąjį priedą yra numatyta, kad um, atliekų deginimo direktyvų, atsiprašau, projektų atveju uh, reikia palikti povei, padaryti poveikio vertinimą. Reikia ištirti, koks poveikis bus daromas e, aplinkai ir jei jis yra, reikia ištirti, koks bendras poveikis aplinkai bus. Tai turi padaryti vietos valdžios e, institucijos, o dabar perėsiu prie e, prancūzijos. Pone Tavadži, dėl bendrijos e, direktyvos taikymo yra ir kitų direktyvų. Pavyzdžiui, direktyva 85337 poveikio aplinkai direktyvai. Joje yra numatyta konsultavimosi procedūra. Institucijos turėtų konsultuoti su visuomenė. Tuo siekiame sumažinti žalą aplinkai. Komisija parengė ataskaitą 2009 metais ir šioje ataskaitoje keliamas klausimas, ar direktyvą reikėtų keisti dėl bendrojo poveikio ir poveikio aplinkai. Šie klausimai yra labai svarbus. Ar dar kas nors turėtų kokiu nors klausimu? Köszönöm szépen. Most végezetül. Ačiū labai. Ir dabar norėčiau perduoti uh, žodį peticijos pateikėjui. Taip pat visų mūsų vardu noriu padėkoti jam už tai, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Taip pat noriu pasiteirauti, koks jo įspūdis, ar šios diskusijos prisidėjo, ar Um, kaip nors teigiamai paveikė jo požiūrį. Ačiū labai, ponia pirmininkė, noriu padėkoti visiems kalbėjusiems. Malonu išgirsti, kad yra žmonių, kuriems mūsų likimas rūpi. Mano reakcija į diskusijas yra tokia. Jau 2006 metais buvo parengta bendruomenės pozicija, tačiau savartynas buvo uždarytas, o po to vėl atidarytas. Iki 2006 metų nebuvo padarytas, nepad, ne, netlikta poveikio aplinkai analizė. Tai jau yra direktyvos pakeit, pažeidimas. Buvo nuspręsta, kad nėra reikalo daryti poveikio aplinkai vertinimą. Būtent toje teritorijoje. Jūs kalbate apie visas teritorijas ir apie bendrą poveikį. Kitas dalykas svarbus klausimas šiame kontekste yra tai, kad poveikio aplinkai vertinimas apskritai būtų atliktas, tačiau kaip jūs pamatuosite bendrą poveikį aplinkai, kaip, kokiais kriterijais remdamiesi tai padarysite? Aš nesulaukiau jokių atsakymų iš e, ministro. E, galbūt jis galėtų įvardinti ABCD priemonės, kuriomis remiantis galėtume atlikti poveikio vertinimą. Reikėtų susitarti dėl pačių mastelių, kaip mes pasversime, koks poveikis aplinkai bus. O atsakydamas į paskutinį jūsų klausimą, taip, aš manau, kad šios diskusijos buvo geros. Uh, Manau, kad um, jos padės mums pasistumėti į priekį. Manau, kad peticija bus svarstoma ir toliau. Aš žinau, kad bendrijos, mūsų bendruomenės žmonės bus labai dėkingi jums už uh, tai. Ačiū labai. O dabar kita peticija. Taip pat iš Airijos. Ja pateikė pilietis Davidas Rodgers. Mane įspėjo, kad esama pakeitimų. Pats pat, peticijos pateikėjas neatvyko, tačiau ponas Kešmanas iš komi, Europos komisijos kalbės. Kadangi peticijos pateikėjo nėra, tada suteiksime žodį komisijos atstovui. Thank, thank you, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir paskutinės e, svarstytos peticijos e, atveju, taip ir šios peticijos atveju, e, šios peticijos esmė yra savartino apylinkėse sklindantis blogas kvapas ir kenkimas aplinkai dėl savartyno veiklos. Ši situacija, dėl šios situacijos skundžiasi e, kolonos ryties Airijoje piliečiai. Kaip ir paskutinės peticijos atveju, e, čia turėtų būti taikoma savartynų direktyva kuri detaliai numato, kokiu reikalavimu reikia laikytis, norint užtikrinti e, saugų savartynų funkcionavimą, kad būtų išvengta žala gamtai. Airijos e, vietos valdžia patikino, kad šis savartynas yra gavęs visus reikiamus leidimus dar 2003 metais. Airijos valdžios institucijos taip pat patikino, kad jos sulaukė daug skundų dėl blogo kvapo, ypač 2007 metų pradžioje. Savartynas valdomas e, vietinės valdžios institucijų. Ir Airijos aplinkos apsaugos agentūra yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi visų reikalavimų, kurie keliami, kai yra išduodamas leidimas savart Martino veiklai. Ši aplinkos apsaugos agentūra inicijavo tyrimą ir buvo nustatyta, kad esama tam tikrų nuogastavimų dėl savartino veiklos ir dėl to, kaip valdomas iš savartino sklindančios dujos. Buvo nutarta atlikti dujų sklindančių iš savartino valdymo analizę ir Airijos e, institucijos pateikė savo rekomendacijas. aplinkos apsaugos agentūrai. Tai vyko 2007 metais, tačiau agentūra sulaukė ir skundų. Taigi tokia e, situacija dabar Airijoje, bandžiau ją apibendrinti. Aišku tai, kad e, esama problemų dėl blogo kvapo. Ypatingai daug nusiskundimų buvo 2007 metų pradžioje, o vietos valdžios institucijos teigia, kad jos ėmėsi konkrečių veiksmų, bandydamos e, išnagrinėti skundus ir pateikti savo rekomendacijas. Ir nuo to laiko mes nesulaukime daugiau skundų, kad e, būtų iškilusios kitos problemas. Ačiū labai. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Jei ne, Baigsime diskusijas dėl šios peticijos, nes peticijos pateikėjo nėra. O dabar pereisime prie kitos peticijos, kurią pateikė mano gimtosios valstybės atstovai, tai yra Vengrijos atstovai. Nežinau, ar jūs gavote šį dokumentą. Šis dokumentas, pati peticija turėjo būti pateikta jums visiems. Pono Tiboro Vinicai iš Sengodhardo norėčiau paprašyti pristatyti. Pone pirmininkė, noriu pasveikinti Jūs užėmus e, pirmininkės postą, noriu palinkėti Jums ko geriausios sėkmės. Taip pat e, mano, turiu pasakyti, kad mano pranešimas, e, pranešimą matysite ir skaidrėse. Tisztelt Bizottság, tisztelt elnök asszony, nagyon köszönöm, hogy ilyen kiváló ember. Komiteto nariai, ponė pirmininkė, man malonu, kad tokie nuostabų žmonės e, bando išspręsti šią problemą. Aš džiaugiuosi galėdamas kalbėti apie Stengodhardo miestą, apie mūsų nacionalinį parką ir kitus nacionalinius parkus. Šis parkas yra tarp Austrijos, Vengrijos ir Slovenijos. Stengothardas yra labai gerai išplėtotas regionas, pas mus klesti turizmas, atvyksta daug žmonių iš Slovenijos ir Slovenijos. Austrijos. Aš manau, kad Heiligenkreuz e, teritorija sulaukė daug investicijų. Tačiau dėl atliekų deginimo įmonės yra padaryta žala gamtai, nes atliekos yra, e, planuojama, kad atliekos bus vežamos kelišimtus kilometrų. Numatyta, kad per metus e, bus sudeginama 325 tūkstančiai tonų e, atliekų. Ir tai natūralu, kad padarys didelę žalą. Kalbant apie oro taršą, Austrija, Austrijos investuotojai padarė poveikio ver, aplinkai vertinimą ir nustatė, kad savartino išmetamos dujos pateks tik į Austrijos teritoriją. Tačiau mes manome, kad šis projektas pažeidžia ES direktyvas, tris pagrindinės direktyvas. Ir manome, kad leidimas suteiktas Austrijai turėtų būti dar kartą peržiūrėtas. Mes e, tikrai mylime Austriją. Aš dažnai su savo šeima vykstu į Austriją slidinėti. Austrija tikrai puikiai plėtoja turizmą. Tačiau man nesuvokiama, kaip Austrai gali planuoti įgyvendinti tokį projektą tokioje turizmui patrauklioje vietovėje, net neatsižvelgdami į vietos gyventojų nuomonę. Sen Godhardo miesto gyventojai 97 procentų daugumą balsavo prieš šį projektą. Šis klausimas likščiau yra dar neišspręstas. Jei mes akcentuojame Europos regionų plėtrą, tai e, turėtume suteikti žodį regiono gyventojui jiems. Negalime ne, neišgirsti, ką sako gyventojai gyvenantis 500 metrų nuo ES valstybės sienos. Aš noriu kreiptis į Jūs, klausdamas, ar oro erdvėje yra tam tikrų sienų. mes turėtume vadovautis 21-ojo amžiaus um, reikalavimais, o ne 19-ojo amžiaus reikalavimais. Ačiū. Ačiū labai už jūsų pranešimą. O dabar išklausysime poną Anpatis, Europos komisijos atstovą. Thank you, Mrs. Chairwoman. So the Commission for this petition has already... Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija jau pasiuntė detalų pranešimą atsakydama šią peticiją, išvardydama įvairias direktyvas. Tai yra pažeidžiama aplinkosaugos direktyva buveinių, taip pat atliekų deginimo direktyva ir detaliai išdėsta buvo komisijos nuomonė apie šį klausimą. Aš trumpai noriu pakalbėti apie dalykus, kuriuos iškėlė peticijos autoriai. Pirmiausia, dėl poveikio įvertinimo kokybės. Deja, poveikio vertinimo direktyva, direktyva nenumato jokių kokybės standartų poveikio vertinimams. Dažnai sakome, kad e, poveikio vertinimo direktyva, sak, pagal tą direktyvą galima pastatyti atliekų deginimo įrenginį ir Švento Petro ir Povilo bažnyčioje ar bazilikoje Romoje. Taigi, pačios vietinės institucijos turi įvertinti visą tai, tą poveikia įvertinimo kokybę ir po to turi būti priimtas sprendimas, paaiškinant tą sprendimą. Todėl antrasis argumentas, kurį iškėlė peticijos autorius dėl konsulavimosi su visuomenė, tai yra tiesiog konsultavimas, su jais konsultavimas, jie pateikia savo nuomonę. Na, šiuo atveju jie prieštarauja e, šiam projektui, tačiau sprendimas priklaus, sprendimą priima vietinės institucijos. Noriu pabrėžti, kad panašių problemų yra ir kitose Europos regionuose, tai yra Graikijoje, Italijoje, dėl tokių renginių statybos. Taip pat buvo kalbama apie geriausia turima technologija. Tai yra terminas, kuris numatytas IPPC direktyvoje ir yra tam tikrų gairinių dokumentų, kurios parengė komisija, tačiau tai yra tik tai gairės, tai yra neprivalomi dokumentai ir kaip suprantame šiuo atveju, dabartiniai renginiai panaudoja vieną iš technologijų, kuris siūloma dokumentuose, galbūt ne pati geriausia technologija, bet tai yra viena iš geriausių turimų technologijų. Ir pagaliau buvo galima apie, kalba apie galimą pažeidimą atstumų, kuris yra paminėtas e, atliekų pagrindų direktyvoje, tai yra e, įrenginiai turi laikytis šio principo, tačiau taip pat reikia atsižvelgti ir į atliekų perdirbimo principus. Anksčiau kalbėjome apie savartinius, čia yra deginimas, o komisijos nuomonė aplinkosauginio atžvilgių atliekų deginimas yra pažangesnis, ypač jeigu išgaunama ir energija tuo metu. Todėl sunku nusakyti, kad šis artumo principas yra pažeistas. Taigi, pagal turimą informaciją negalime nustatyti, kad yra pažeidimas, tačiau jeigu būtų daugiau naujos informacijos, mes mielai dar kartą išanalizuotume peticiją, kaip mes suprantame, leidimas duotas tiems reginiams e, buvo užginčytas nacionalinėje jurisdikcijoje, todėl komisija domisi ir šios bylos rezultatais, nes nacionaliniai teismai, kaip mes sakome, yra taip pat ir bendrijos teismai. Ačiū. Labai ačiū. Ar dar kas nors nori kalbėti? Taip. Ponas Raderis. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, aš nesu šio komiteto narys, aš dirbu aplinkosaugos komitete. Patikėkite manimi, turime ir ten panašių klausimų. Tačiau šis klausimas, klausimas man atrodo labai svarbus ir norėčiau paprašyti jūsų paramos sprendžiant šį klausimą. Man atrodo, kad ši investicija, apie kurią buvo kalbėta, yra bloga. Būtent vietiniai gyventojai yra teisūs. Aplinkosauga, be regionų bendradarbiavimą, nacionalinių tradicijų išsaugojimas, visa tai visi šie uh, terminai naudojami kalbose, kurias girdime kasdien. Šiame regione gyvena slovenai, vengrai, austrai. Ir jie bando šios žodžius pripildyti turinio ir pateikti kaip tikras vertybės. Senotardas yra nedidelis miestas, kaip sakė jo meras. Aplink miestą yra keletas nacionalinių parkų. Ne tik vengrai ten gyvenantis, bet taip pat ir austrai ir slovenai protestuoja prieš šiuos investicijas. Meras kalbėjo apie pastangas šiame regione plėtoti turizmą, investuoti būtent į gydomojo turizmo paslaugas, terminio turizmo paslaugas. Matėte vaizdus ekranuose. Ir ne tik ši savivaldybė, bet ir gretimų vietovių, taip pat ir gretimų šalių gyventojai gauna iš to naudos. Taigi aš noriu pabrėžti dar kartą, kas buvo čia pasakyta. Tenai ketinama pastatyti deginimo įrenginius. kur bus, bus deginama dešimt kartų daugiau atliekų negu generuojama toje, tose apylinkėse. Burgenlande generuojama 45 tūkstančiai tonų atliekų, o renginių pajėgumas bus dešimt kart didesnis. Šiuos įrenginius buvo bandama statyti jau ir kitose vietovėse, netoli Graco, tačiau Austrijos piliečiai pareiškė protestą ir ten deginimo įrenginiai nebuvo pastatyti. Žinoma, atlieko, atliek, atliekas reikia kažkaip perdirbti, tačiau čia yra ir kitas aspektas, kuris nebuvo paminėtas. Yra kita Austrijos savivaldybė, kuri yra pasirengusi priimti deginimo įrenginius savo teritorijoje. Taigi man kyla klausimas, kodėl norima statyti įrenginius ten, kur visi protestuoja o nestatomi jie ten, kur vietinės valdžios institucijos jau yra davusios statybos leidimus ir kur gyventojai neprotestuoja. Šiuose įrenginiuose galima taip pat būtų deginti e, atliekas, kurios generuojamos Burgenlende taip pat, nes pajėgumų pakaktų. Yra dar vienas klausimas Komisijos atstovas prašė pateikti daugiau informacijos, taigi aš noriu pateikti detalių, kurios nebuvo paminėtos anksčiau. Tai yra, labai daug kalbama apie klimato kaitą, o Sankatardo gyventojai jau pastebėjo klimato kaitos poveikį. Šiemet jau įvyko vietinėje upėje trys potviniai kai vanduo pakilo iki rekordiško lygio. Šios investicijos, šios statybos rengiamos būtent potvinių teritorijoje. Taigi, šiemet pritrūko vos kelių centimetrų, kad tos teritorijos būtų užtvindytos. Taigi pagalvokime, jeigu šie renginiai bus pastatyti ir jeigu e, bus dar vienas rekordinis e, potvinis, šios įrenginius užtvindys. Taigi, kokia bus aplinkosauginė žala tuo met? Todėl aš manau, kad šio komiteto nariai, spręsdami šį klausimą, turėtų atsakyti iš tai, ką. Na, aš raginčiau pasvarstyti tokį klausimą. Ar tokie gydaginimo įrenginiai gali būti statomi e, prie nacionalinių parkų? Ar tokie įrenginiai gali gadinti trijų šalių ir regionų bendradarbiavimą? Nemanau, kad taip turėtų būti daroma. Ar galime ignoruoti austrų, vengrų ir slovėnų piliečių protestus? Nepamirškime, kad deginimo įrenginiai bus statomi su ES parama. Čia kalbame 330 milijonų eurų. Ir paskutinis klausimas yra, ar ES gali rizikuoti, kad kad tokios investicijos būtų daromos teritorijoje, kuriai pavojų kelia potviniai. Viso to rezultatas būtų didžiulė žala aplinkai, negu kad buvo kalbama anksčiau. Čia komisijos atstovas sakė, kad pagal direktyvas tai deginimo įrengius būtų galima pastatyti ir šalia švento Petro ir Povilo bazilikos. Na, šio Vengrijos miesto gyventojai būtent to ir nenorėtų matyti. Sprendimas yra Austrijos rankose, nes iš tikrųjų įrenginius galima pastatyti už 60-70 km, kur tokių problemų nebūtų. Ačiū toliau, ponas Tabaidi. Pone pirmininkė, man atrodo, kad yra daug panašumų tarp šios peticijos ir kitų, kurias esame anksčiau nagrinėję. Ponas Lau pasakė šį beitą labai svarbaus. Būtų malonu, jeigu sekretariatas galėtų apibendrinti peticijų komiteto patirtį ir tokį apibendrimą pateikti aplinkosaugos komitetui, kuriame aš taip pat dirbu kaip pakaitinis narys. Ir tuomet mes pasistengtume dėti visas pastangas, kad galėtume išspręsti šį klausimą, nes aš sutinku su panu Lau, yra problemų įgyvendinant direktyvas. Kai kalbama apie atstumus, nes jeigu šiose direktyvose aiškiai nenustatyta, kokiu atstumu tokius įrenginius galima e, statyti nuo miesto, tai kyla problemų. Tai ne tik Vengrijos problema. Buvo čia e, visai aiškiai pasakyta, kad tai ne Vengrijos problema, tai yra problema visoms šalims. E, dar vienas dalykas viena valstybė narė gali eksportuoti savo taršą į kitą ES valstybę narį. narę. Ir dar e, rimčiau yra tai, kad leidžiama būtų teršti saugomą teritoriją. Taigi tos trys valstybės narės, kuriams e, kurios patirtų šių renginių poveikiai. E, re, sako, kad tai yra provokacija, tai yra geros valios trūkumo demonstravimas. Jeigu pažiūrėsime į oro kokybės direktyvą, ten sakoma, kad valstybės narės turi bendradarbiauti tik tada, kai direktyva yra pažeista. Nieko nekalbama apie prevenciją. <clears throat> Jeigu paskaitysime oro kokybės direktyvą, paskutinį sakinį mūsų turimuose dokumentuose, tai ten pasakyta, kad valstybės narės turi bendravauti tik tada, kai tokie renginiai jau pastatyti. Tada jau per vėlų. Kurgi prevencija? Prevencijos nėra. Todėl yra aišku, kad turime pakeisti kai kurias aplinkosaugos direktyvas. Tai yra visų piliečių interesas. Ir manau, kad turime ir toliau svarstyti šios klausimus ir pasiūlyti sprendimus nes kai įrenginiai bus pastatyti, jau bus per vėlų. Ponas Ardaris taip, Ardaris taip pat papildė visą šį vaizdą, pasakydamas, kad yra pavojus ir upiai. Todėl, mano manimo, turime ieškoti sprendimo iš Europos parlamento pusės. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Jar. Čia išvelgiu dvi problemas. Pirmiausia, mes vis sulaukėme peticijų susijusių su ryšiais tarp kelių valstybių narių. Aš tesiu prieš tai kalbėjusio kolegos mintį. Mes turėtume stengtis, kad nes, neatsirastų įtarimas, jog uh, kai kurios valstybės samoningai perkelia sudėtingus ar um, ginčytinus uh, projektus pasienio, į pasienio zoną. Vokietijoje yra labai um, aukštus reikalavimus numatantis statybų įstatymą įstatymas. Yra tiksliai numatyta, kokie atstumai turi tarp, būti tarp pastatų. Taigi, manau, kad mes kaip komitetas turime pirmiausia numatyti, kur esamas spragų. Taip pat turime e, stengtis, kad e, įvairios direktyvos ir kiti teisės aktai būtų e, konkrečiau suformuluoti. Taip pat sutinku, kad reikėtų kalbėti daugiau apie prevenciją. Neturėtume e, tik tada imtis tam tikrų žingsnių, kai e, pastatas jau pastatytas. Manau, kad yra ir daugiau pavyzdžių. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių parkai. Vieniems jie patinka, kitiems nepatinka. E, tie parkai gali būti jūroje arba sausumoje. Ir mes, kaip e, komitetas, turėtume konstatuoti tą faktą, kad esama tam tikrų spragų, turėtume kreiptis į komisiją, prašydami pakomentuoti situaciją. Kitas dalykas. Kalbant apie tokias vietovės, kuriuose dažnai e, pasitaiko potvinių. Tose teritorijose, kur pavyzdžiui e, 20 metų nebuvo e, jokių potvinių. Tokia teritorija nelaikoma e, teritorija, kurioje esama grėsmės dideliems statybų objektams. Tačiau, pavyzdžiui, pernykštė patirtis parodė, kad 20 metų jokio potvinio nevyko, o po, ne, neįvyko, o po to viena teritorija užpė, užpylė vanduo. Uh, Taigi net suteikus e, statybos leidimą, vėliau galima susidurti su mm, žala aplinkai. Very, very on Ačiū. Labai noriu pakalbėti dar trumpai vienu klausimą, nes jis yra susijęs su tuo, kas buvo iškilę ankstesnėje diskusijoje. Tai yra poveikio aplinkai vertinimas ir kokiamieji poveikiai klausimas ne yra ar nesprendžiamas toks poveikis, bet ar e, kaip tai yra sprendžiama, ar taikomi kriterijai, ar jie yra aiškus ir ar valstybė narė žino, kaip reikia tuos kriterijus taikytis, taikyti, sprendžiant kaupiamai poveikį. Jau tris kartus šiandien girdėjome apie šio klausimo iškelimą trijose skirtingose peticijose, todėl tai rodo, kad, kad kaip komitetas mes turėtume nepamiršti šio klausimo ir turime kreiptis komisiją, kad ji taip pat nepamirštų šio klausimo aptardama tai su valstybėmis narėmis. Labai ačiū. Atrodo, daugiau niekas nenori pasisakyti. Aš norėčiau rezumuoti diskusiją. Malonu matyti didelį solidarumą aptariant šią peticiją. Manau, kad tie, kuriems, kurie tiesiogiai susiduria su problema, taip pat veiksmingai prisidėjo prie diskusijos. Na, o skirtingų priklausomybė skirtingoms politinėms frakcijoms neužkirto mums kelio ieškant bendros pozicijos. Man atrodo, tai yra labai svarbu sprendžiant aplinkos problemas. Taip pat man atrodo, kad kad komisijos atstovų buvo paprašyta, kiek kalbama apie Airijos ir Vengrijos peticijas. Šios posėdžio pradžioje kalbėjome apie Europos saugumą. Man atrodo, tą pranešimą galima papildyti mintimi, kad Europos piliečiai turėtų jaustis saugus, o jeigu jie kenčia nuo tam tikrų problemų, tai atsakymai jų keliamus klausimus neturi pasimesti biurokratijos koridoriuose. Manau, kad e, tiesa turėtų nugalėti, turėtų būti svarbesnė už biurokratiją su visa pagarba komisijos atstovai, manau, kad turėjau tai pasakyti. Na, kadangi buvo pateikta įvairių argumentų už ir prieš, pateikta naujos informacijos, skirtingai nuo kitų peticijų, ponas Ardaris ir peticijos autorius kalbėjo apie potvinio pavojus. Taip, Dėl šios naujos informacijos reikia palikti šią temą mūsų darbo tarkėje, todėl mes paprašysime komisiją toliau panalizuoti šį klausimą. Na ir pagaliau, galbūt peticijos autorių galėčiau pateikti pozityvios informacijos. Mūsų sekretariato vadovas mane informavo, kad, kad peticijų komitetas priėmė sprendimą pasiūsti laišką Austrijos vyriausybei. Tai yra, e, komitetas turėtų patvirtinti tokią idėją ir mes pasiūstume laišką Austrijos vyriausybei rimtai atsižvelgti į e, Vengrijos piliečių protestus. Taigi, ačiū, dėkoju peticijos autoriui. Na ir dabar paskutinė aplinkos saugos srities peticija. Aš norėčiau paprašyti, kad mes ne tik susirašinėtume, man įdomi yra e, ir teisinė padėtis, e, ypač pasienio ruožuose. Mums visiems susidarė toks įspūdis, kad e, nėra pakankamo teisinio reglamentavimo šioje srityje. Aš e, sutinku, kad peticijų komitetas nėra kompetentingas e, komitetas spręsti šį klausimą. Gal galėtume jį perduoti kitam komitetui svarstyti? Úgy hiszem, ez nagyon fontos észrevétel, és azt hiszem, hogy van is rá lehetőség, hogy ezt... Man atrodo, kad tai yra svarbi mintis ir man atrodo, kad mes taip ir galėsime padaryti. Taigi, paskutinioje peticija. Man atrodo, peticijos autoriaus nėra čia. Peticiją pateikė ponė Veronika Dini, todėl paprašysiu komisiją pristatyti šią peticiją. Ačiū, ponia pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Šioje peticijoje kalbama apie troleibusų projektą Bolonijos mieste, e, tai vadinama Sivis tinklu, pagal aplinkos poveikio vertinimą. Jis nebuvo e, vykdytas tinkamai ir peticijos autorių mano, kad e, ataskaita buvo pakeista Komisija nepritarė tokiams argumentams, nes direktyvos sako, kad valstybės narės pačios atsako už tai, kaip nustatoma, ar poveikis reikšmingas ar ne. Ir ar tokio poveikio vertinimą reikia atnaujinti ar ne. Pagal dabartinę peticiją neįmanoma nustatyti direktyvos pažeidimo, nes neįmanoma įrodyti, kad valstybė narė viršijo savo kompetencijos e, ribas, būtent Italijos valdžia. Todėl komisija mano, kad nesant įrodymų neįmanoma nustatyti poveikio vertinimo direktyvų, direktyvos pažeidimo. Ačiū. Labai ačiū už šią nuomonę, kadangi peticijos autoriaus posėdėje nėra, negalime toliau diskutuoti šio klausimu. Todėl pereiname prie kitų peticijų grupės, tai yra kvalifikacijų pripažinimas. Pirmoji peticija pateikta ponios Silvi Linde, Lindeberg iš Prancūzijos. Parašau pristatyti peticiją. Igen, nem úgy hiszem, akkor ő nincs jelen, ez itt nem derült. Atsiprašau, peticijos autorės nėra. Prašome komisijos atstovą ponia Uršula Šair pristatyti peticiją. Šioje peticijoje kalbame apie profesinės patirties pripažinimą, patirties, kurią peticijos autoriai įsigijo Junktinėje karalystėje, kad jai dirbant Prancūzijoje pagal teismo praktiką patirtis, kurį įgyta kitoje valstybė narė, ją turi būti atsižvelgiame siekiant gauti prieigą į viešąjį sektorių ir nustatant darbo sąlygas, pavyzdžiui, už atlyginimo dydį ar kvalifikaciją, lygiai taip pat kaip ir traktuojama patirtis nuo savoje sistemoje. Komisija pradėjo pažinimo procedūrą prieš Prancūziją ir pagal šią procedūrą Prancūzijos valdžia priemė naujas taisyklės dėl trijų viešojo sektoriaus dalių. Ir po to, po šių pakeitimų, at, e, komisija mano, kad bus galima rasti sprendimus ir pažinimo procedūra atsiimta iš teismo. Pagal nacionalinių taisyklių reformą e, prancūzijos valdžia sukūrė kvalifikacijų komisiją, kur visais atvejais migrantai, migruojantis darbuotojai e, įvertinami iš naujo. šį atvejį, šį komisiją taip pat analizavo 2007 metų spalio mėnesį, tačiau apie peticiją informacija patikta tik tai po metų. Ir galiausiai į profesinę patirtį šiuo atveju nebuvo e, atsižvelgta, nes buvo padaryta pertrauka karjeroje. E, ir to neleido padaryti prancūzijos taisyklės. Mes manome, kad testinumo sąlygos gali sudaryti netiesioginę e, diskriminaciją e, darbuotojų atžvilgių, nes darbuotojai e, pagal prancūzijos taisyklės tai negali būti, pertrauka negali būti daugiau kaip trys mėnesiai tokia pertrauka. Ir tokiu būdu mes kreipiamės į prancūzijos valdžią nustatyti savo poziciją dėl testinumo. Ir atsakymas buvo, kad šių metų balandžio mėnesį priimas, priimtas naujas dekretas ir testinumo sąlyga jau toliau nebetaikoma. Taigi komisijos atstovai kreipsis vėl į Prancūzijos atstovus dėl šios konkrečios peticijos ir komisijos uh, tarnybos informuos peticijų komitetą apie gautą atsakymą. Ačiū. Köszönjük. Labai ačiū. Noriu iškelti klausimą. Tai buvo, buvo viena pirmųjų peticijų, kurią dirbome, kai pradėjau dirbti šiame sekretoriate. Ir daugelį kartų jau mes buvome patikinti, kad e, prancūzijos valdžia jau šį klausimą išsprendė. Tačiau peticijos autorė vis iš naujo mums e, teikia šią peticiją, sakydama, kad to nėra. Kaip manote, kada mes baigsime svartyti šią peticiją? Ačiū už klausimą. Prancūzijos atžvilgių esame gavę daug nusiskundimų, todėl vykdome šios pažeidimo procedūras per teismą. Tuomet jie sukūrė lygybės komitetą, kur visi atvejai iš naujo aptarti ir tik tai praėjusiu metu spalio, komite, spalio mėnesį peticijos autorė buvo informuota apie rezultatus ir tik po to, kai mes sužinojome, pasirodė, kad kad buvo nustatytos papildomas taisyklės su papildomomis sąlygomis. Kaip žinote, Prancūzijoje yra apie 1600 teismų e, su skirtingomis taisyklėmis ir kai taisyklės buvo pakeistos, buvo sformuotos naujos taisyklės, kur yra patikimos nuorodos į atitinkamas taisyklės. Taigi, ir todėl į tą profesinę patirtį iki tol nebuvo atsižvelgta. Taigi šiuo naujų klausimu mes vėl kontaktuojame su prancūzijos valdžia, nes bendra problema yra išsprendsta prie mūsų naujos taisyklės. asszonyt kérnénk. Merci, Madame la Présidente. Euh, je, je crois que... Ačiū, pirmininkė. Prancūzijoje iš tiesų esame problemų pripažįstant e, kvalifikacijas bei patirtį. Ir nebūtinai ta patirtis ir kvalifikacijos turi būti įgytos užsienio šalyje tai yra Europa, Europos Sąjungos šalyje. Mes suprantame, kad šias problemas turime spręsti, tačiau administracijos mašina sukasi labai lietai. Nes galime tik tai stebėtis, kad mes neleidžiame žmonėms išvykti, mokytis kitur, įsigyti darbo patirties kitur ir po to sugrįžti pas mus ir tęsti darbą. Privalome kažką daryti. Komisijos atstovai pasakė, kad teismams taikomos ypatingos taisyklės, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Nėra jokių ypatingų taisyklių, kurios būtų taikomos vien teismams tos pačios taisyklės galioja visiems, gal jų traktavimas, interpretavimas gali kiek skirtis. Taigi, manau, kad būtina yra užtikrinti, kad jauni žmonės galėtų mokytis visose ES šalise ir pato sugrįžti ir dirbti Prancūzijoje. Nepertraukimą darbo stažo reikalavimas jau buvo panaikintas. Įdomu tik tai, kaip uh, bus su šią peticiją. Ar uh, tai pakeis uh, sprendimą dėl šios peticijos? Ir aš nieko iš tikrųjų nesakiau apie teismus. Ir ypatingas taisyklės jiems taikomas. Dėkuoju. Manau, kad galime baigti svarstyti šią peticiją. Taigi periname prie kitos peticijos. Šią pačią temą. Peticijos autorės nėra, todėl sutiksiu žodį komisijos atstovui. Ši komisija, kom, peticija yra susijusi su fizioterapijos diplomų įgytų Niderlanduose pripažinimu Vokietijoje. buvo nuspręsta, kad e, šis e, nepripažinimas prieštarauja ES teisės aktams ir todėl komisija 2009 metais paprašė, kad Vokietija pakeistų savo įstatymus ir tam, kad suderintų savo teisės aktus su ES teisynu, ypač su kvalifikacijų pripažinimo direktyva. 2009 m. birželį komisija parengė savo ataskaitą ir tuo pat metu Vokietijos valdžia mums pranešė apie tai, kad buvo pakeisti atitinkami įstatymai ir dabar jie visiškai atitinka ES teisyną. šiuo metu laukiama yra Vokietijos socialinių reikalų aukščiausiojo teismo sprendimo Komisija turės palaukti šio teismo sprendimo, kadangi vien nacionalinis, e, tik nacionalinis teismas gali nuspręsti, ar peticijos teikėjo autoriaus, e, teikėjo teisės yra užtikrintos. Ir ar galime pripažinti jo diplomą įgytą kitur. Taigi mes turėsime laukti teismo sprendimo ir jei jis bus palankus, tuomet komisija baigs nagrinėti šią bylą. Jei teismo sprendimas bus nepalankus peticijos autoriui, tuomet komisija turės įvertinti, ar šis sprendimas nepažeidžia reikalavimų, kurie yra išdėstyti profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyvoje. Jei bus nustatyta, kad šių reikalavimų nepaisoma, tuomet ši byla atsidūrus Europos teisingumo teisme. Ir komisija informuos peticijų komitetą apie tolesnę šio, šios peticijos svarstymo eigą. Dėkoju už puikų atsakymą, kuris mus visus be abejo nuramino. Toliau, Maltos piliečio peticija peticijos teikėjo nėra šioje salėje ir todėl komisijos atstovai suteikiu žodį. Ši peticija yra susijusi su uh, Maltos piliečių reikalavimą pripažinti jau Didžiojo Britanijoje įsigytas kvalifikacijas. Mes kreipėmės į Maltos vyriausybę 2006 metais, nes pirmiausia, uh, visiškai nebuvo atsižvelgta į įgytą kvalifikaciją ir antra, peticijos teikėjų nebuvo suteikta jokia galimybė pasinaudoti kompensacinėmis priemonėmis, kurios yra numatytos e, direktyvoje. Tai ir jam nebuvo suteikta galimybė pa, a, e, a, e, tobulinti savo kvalifikaciją tai, arba a, laikyti kvalifikacinio egzamino. Pirmojo atveju mes gavome elektroninį laišką iš peticijos autoriaus uh, birželio 22 dieną, kuriame jis mums pranešė, kad dabar jam uh, leido Maltos vyriausybė pasinaudoti kompensacinėmis priemonėmis. Birželio 24 dieną komisija surengė e, videokonferenciją su Maltos vyriausybės atstovais, uh, su ministro pirmininko kabineto nariais ir su inžin, inžinierių valdyba, kuri yra atsakinga už kvalifikacijų pripažinimą. Komisija šios konferencijos metu dar kartą pareiškė, kad būtina atsižvelgti į peticijos pateikėjo prašymą pripažinti jo kvalifikaciją ir suteikti jam galimybę pasinaudoti kompensacinėmis priemonėmis. Maltos vyriausybė po šios videokonferencijos e, pranešė komisijai, kad e, Maltos piliečių bus leista pasinaudoti kompensacinėmis priemonėmis. Iš pono Abela mes sužinojome, kad jam buvo pasiūlyta atlikti e, patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo testą. Taigi mes daugiau neturime ką pasakyti, kadangi daugiau šių piliečių teisės nėra pažeidžiamos. Dėkojame Jums už labai konkretų atsakymą. Labai teigiamą atsakymą. O dabar perinėme prie peticijų susijusių su transporto klausimais. peticijų autorių šioje salėje nėra, tuomet galime jas svarstyti labai greitai. Iš karto sutikiu žodį komisijos atstovams. Pirmoji peticija yra pateikta Maltos piliečio. Ačiū, ponė pirmininkė. Nagrinėjame peticiją 129-2007 metų. Čia kalbama apie e, greičio ribojimo prietaisus, kurie turi būti įmontuojami sunkvežimiuose. Direktyva turėtų, direktyvos nuostatos turėtų būti taikomos e, autobusiukams, kuriuose yra daugiau nei devynios vietos arba sunkvežimiams, kurių e, masė yra daugiau nei 3 tonos. 2005 metų sausio mėnesį Malta turėjo perkelti direktyvos nuostatas Ji prieėmė atitinkamus įstatymus. E, įstatymas numeris 348 perkelia kai kurias e, direktyvos nuostatas. Maltai buvo nustatytas ir pereinamasis trijų metų laikotarpis, taigi iki 2008 metų gruodžio mėnesio. E, taikomos šios nuostatos tiems e, transporto priemonėms, kurios važinėja Maltos teritorijoje. Mes nustatėme, kad nėra jokio e, ES sutarties pažeidimo ar teisės aktų pažeidimo šiuo atveju. Uh. Ačiū labai. Kita peticija, Graikijos peticija, ponia Džona Wagner kalbės. Ačiū labai. Ši peticija susijusi su reglamento 3577-92 dėl jūrų kabotažo įgyvendinimo Graikijoje buvo pradėta sutarties pažeidimo procedūra prieš Graikijos valdžios institucijas, nes buvo nustatyta, kad tam tikri Graikijos įstatymai trukdo laisvam paslaugų teikimui ES erdvėje. Graikijos valdžios e, institucijos, kalbant apie jūrų kabotažo įgyvendinimą Graikijoje, laikėsi ES nustatytų reikalavimų. Komisija pateikė rekomendacijas ir konstatavo, kad kai kuriais atvejais Graikija padarė kai kurios pakeitimus savo nacionaliniuose teisės aktuose. Nacionalinė jūrų transporto organizacija Graikijoje um, išspausdino keletą e, pranešimų, kuriuose matosi, kad Graikijos um, valdžia padarė reikiamus pakeitimus ir sustiprino konkurenciją šioje srityje. Pagal reglamento 35792 nuostatas yra numatyta, kad kabotažiniai laivai plaukiojantis Europos Sąjungos vandenyse turi laikytis tos valstybės e, teisės aktų, į kurią jie plaukia. Graikija Graikijoje šis reglamentas e, taikomas su tam tikrais sutrikimais. Yra stengiamasi suteikti visas reikiamas paslaugas. Ir stengiamės susteikti visas reikiamas sąlygas laivų transportui. Yra laikomasi pačių reikalingiausių reikalavimų ir bandoma suteikti visas reikiamas sąlygas ir um, salose gyvenantiems gyventojams. Dabar perėsime prie m, mm, peticijų susijusių su apmokestinimu. Peticijų pateikėjai nedalyvauja mūsų komiteto posėdėje, todėl vėl suteiksiu žodį komisijos atstovams kurie iš karto pasisakys dėl visų penkių peticijų. Ačiū labai. Dėl peticijų, dėl išvykimo iš Maltos mokesčio. Šios penkios peticijos yra susijusios su išvykimo iš Maltos mokesčių, nes Malta nustatė e, mokestį, kurį vėliau ir panaikino nuo 2009 metų lapkričio 1 dienos. Tai yra transporto asociacijos žiemos sezono pradžia. Taigi komisija 2008 metų um, gruodžio 27 dieną baigė nagrinėti šias komisijas ir manome, kad Europos parlamentas taip pat galėtų baigti šių peticijų nagrinėjimą. Kalbant apie laisvą asmenų judėjimą dėl Maltoje įvestų didelių oro mokesčių, jis yra ribojamas, tačiau komisija planuoja susisiekti su Maltos valdžios institucijomis ir siekdama gauti daugiau informacijos iš jų. Köszönjük szépen. Ačiū labai. Aš pastebėjau, kad 2008 m. lapkričio 27 d buvo baigtas peticijos svarstymas, tačiau mes nebuvome informuoti apie tai. Tikrai nemalonu, kad mes apie šį komisijos sprendimą sužinome po metų. Gal komisija ateityje galėtų informuoti mūsų komitetą, kada ji baigė sutarties pažeidimo procedūras. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už labai atviras diskusijas. Mes labai dažnai e, peticijų komitete skundžiamės tuo, kad e, mūsų darbų našta yra labai didelė ir labai gaila, kad mums tenka nagrinėti ir tas peticijas, E, su kuriomis e, susijusi sutarties pažeidimo procedūra būna jau nutraukta. Dėkuoju už Jūsų pastabą. Ačiū labai, pane Grini. Manau, kad mes visi pritarėme jūs, jūsų išreikštai minčiai. Kalbant apie e, nagrinėjamas peticijas, turime ir kitą peticiją iš Vokietijos dėl ES pagrindinių teisų hartijos nuostatų pažeidimo. Komisijai žodį. Labadiena, ponios ir ponai. Noriu supažindinti Jūs su šia peticija, kurią pateikė Vokietijos pilietė ponia Müller. Ji gyveno Graikijoje 20 metų ir vėliau ji ištekėjo už Graikijos piliečio ir nusprendė įsigyti nekilnojamojo turto Graikijoje. Paprastai Graikijoje įsigijant um, nekilnojamą turtą pirmą kartą yra atleidžiama nuo nekilnojamojo turto mokesčio tie gyventojai, kurie yra nuolatiniai Graikijos gyventojai. Peticijos pareiš, pateikėjos atžvilgių ji netitiko kitos sąlygos, tai yra tos, kad E, ji turėjo gyventi vienerius metus, gyventi ir dirbti Graikijoje vienerius metus e, prieš įsigydama turtą. Kadangi ji met, met, prieš įsigydama turtą išėjo motinystės atostogų, todėl jai um, šio nekilnojamo turto netaikymo sąlyga buvo netaikoma. Mes e, susisiekime su Graikijos valdžia ir e, sulaukėme Graikijos atsakymo ir e, atitinkamo įstatymo. Išnagrinėję įstatymą mes padarėme išvadą, kad Deja, peticijos pateikėja negalėjo įrodyti Graikijos valdžiai, kad ji e, atitinka visus pagal Graikijos teisės aktus keliamus reikalavimus, o mes neturime pakankamai pagrindo pradėti sutarties pažeidimo procedūrą prieš Graikiją. Vienintelis dalykas, kurį dabar galime e, padaryti, tai būtų būtent tokios e, sutarties pažeidimo procedūros pradėjimas, tačiau nėra visų sąlygų pradėti e, šią sutarties pažeidimo procedūrą, todėl komisija nutarė jos nepradėti. Tai įvyko 2008 m. gruodžio mėnesį. Dar viena pastaba. Svarbu pastebėti, kad atitinkamas Graikijos įstatymas e, tiksliau pasakus, dėl jo 2007 metais um, yra pradėtas, e, pradėta kita sutarties pažeidimo procedūra, numeris 2007-439 ir Mes norime pasakyti, kad šiuo metu e, ši procedūra dar vyksta. Nustatėme, kad Graikijos valdžia nepateikė komisijai reikalaujamų įrodymų, todėl mes kreipėmės į Teisingumo teismą ir dabar Teisingumo teismas nagrinėja bylą, kurios numeris 155-09. Kaip jau minėjau, pirmuoju atveju um, nuolaidos įsigijant nekilnojamą į turtą yra taikomos tik nuolatos gyvenančiams piliečiams Graikijoje. O kita sąlyga yra pirkti turtą Graikijoje, neketinant įsikurti Graikijoje. Tačiau šis reikalavimas e, pažeidžia laisvą asmenų judėjimo principą. Graikijos piliečiai gyvenantys užsienyje gali pasinaudoti mokesčio lengvata, tačiau ši mokesčių lengvata yra netaikoma užsieniečiams negyvenantiems Graikijoje. Taigi mes konstatavome tarsi ES piliečių diskriminavimą šiuo atveju. Ir tai yra ES teisės aktų pažydimas. Dėkoju. Ačiū labai už pateiktą informaciją. Tai reiškia, kad Aš noriu pasakyti, kad esu nepatenkintas kai kuriais dalykais. Tekste yra parašyta, kad komisija negalėjo įrodyti, jog mokesčiai nes mokesčių lengvatos nesuteikiamos nuolat. Ir būtent todėl negalėjo pradėti procedūros dėl sutarties pažeidimo. Manau, kad e, peticijos pateikėjai tarsi pasisegė kabutėse, nes pasirodė, kad dėl to paties subjekto yra pradėta kita um, sutarties pažeidimo procedūra. Mano klausimas uh, toks. Manau, kad pirmiausia, peticijos pateikėjui visiškai nėra svarbu, ar um, ES teisės aktai pažeidžiami vieną kartą ar keletą kartų, tačiau taip išeitų iš komisijos išaiškinimo, kad jei e, teisės aktas pažeidžiamas vieną kartą, tai e, jokia sutarties pažymimo procedūra nepras, nepradedama. Aš kalbėsiu vokiškai. Jei taip atsitinka, kad e, įstaiga tik vieną kartą pažeidžia tam tikras ES teisės aktų nuostatas, tuomet komisija tikrai neturi jokių teisinių priemonių pradėti sutarties pažeidimo procedūrą. Nes komisijos kompetencijos apsiriboja 226 sutarties straipsniu ir mes tikrai kai kuriais atvejais negalime įsikišti. Tiesa, esama um, išimčių, tai taip vadinamieji ES pilotiniai projektai. Šiuo metu apie 15 valstybių narių dalyvauja šiuose projektuose ir mes sulaukę skundų susijusių su šiais projektais galėtume juos perduoti tiesiai kompetentingai atitinkamos valstybės narės institucijai. Valstybė narė tokiu atveju turėtų per dešimt savaičių pateikti mums atsakymą, kaip ji traktuoja aplinkybės ir kaip ji ketina pašalinti priežastis, dėl kurių pažeidinėjami ES teisės aktai. Deja, turiu pasakyti, kad Graikija nedalyvauja šiame pilotinėme projekte ir todėl mes šiuo atveju negalėjome įsikišti. Bida. Ačiū labai. Köszönjük. Ačiū labai. B darbo atvarkės punktas, kaip e, matote. Čia yra peticijos, kurias siūloma baigti nagrinėti, remiantis komisijos atsakymo raštu. E, todėl neverta apie šias peticijas kalbėti plačiau, tačiau aš norėčiau pateikti vieną klausimą. Ar jūs pritartumėte e, tam, kad e, būtų nutrauktas šių peticijų nagrinėjimas. Gal yra peticijų, kurių nagrinėti nenorėtumėt nutraukti? Kalbėtoja kalba be mikrofono. Ačiū labai, ponė pirmininkė. 41 peticija yra labai svarbi, nes jos esmė yra protiškai atsilikę vaikai našlaičiai Bulgarijoje. Praėjusiais metais BBC sukūrė filmą apie vaikų prieglaudos įstaigą Bulgarijoje. Aš, man ši peticija ne tik dėl to svarbi, kad aš esu iš Bulgarijos, tačiau apskritai šis klausimas man yra labai svarbus, todėl norėčiau jį iškelti. Iš ES gavome atsakymą, kuris mus patenkina, tačiau aš nenorėčiau, kad šios peticijos svarstymas būtų nutrauktas. Norėčiau, kad kitais metais iš, pasiektume, kad Europos komisijos uh, speciali darbo grupė nuvyktų į Bulgariją ir pasižiūrėtų, ar Bulgarija išsprendė peticijoje keliamas problemas. Europos Sąjungoje taip pat buvo renginių, buvo renginių ir Europos parlamente. Manau, kad ir visuomenė, visuomenė vis dar įdomi ši tema ir svarbi, todėl norėčiau paprašyti, kad mes toliau vykdytume stebėseną ir šios peticijos svarstymą nenutrauktume. Dėkoju. Labai ačiū. Manau, kad mes matome visi tuos dokumentinius filmus, kurie sukrėtė ne tik Bulgarijos piliečius, bet ir kitus žmonės. Dabar norėčiau paprašyti sekretariato vadovo pasakyti, kokios reikėtų laikytis uh, procedūros. Kiekvienas asmo gali, kiekvienas narys gali paprieštarauti peticijos svarstymo užbaigimui, kaip padarė pana Jotova. Taigi, Per praėjusią kadenciją iš tikrųjų buvo vizitas surinktas į Bulgariją, buvo aplankyti vaikų namai ir buvo parengtas pranešimas, kurį galite rasti ir paskaityti. Ir galbūt šį atvejį galim, galima būtų papildyti būtent tuo pranešimu. Labai ačiū. Taigi tokios procedūros ir laikysime. Taigi baigiame nagrinėti savo darbo atvarkę, baigiame šį posėdį. Ačiū už dalyvavimą jame. Daugiau šiandien reikalų neturime.